Progeros. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνει. Ponios ir ponai, noriu vėl pratesti posėdį. EPP ir socialistų ir demokratų vardu gavau prašymą padaryti e, keitimus e, delegacijos ir komitetuose. Paskirimų sąrašas bus pridėtas prie šios sesijos protokolo ir jeigu nebus e, prieštaravimų ar komentarų, kai bus svarstomas protokolas, tai tuomet bus laikoma, kad tie paskirimai yra patvirtinti. Šiandien pirmas punktas darbo tvarkė yra žodinis klausimas komisijai dėl TDO atnaujintų konvencijų ratifikavimo. Ir pradėsime diskusijas nuo autorių. Ponas Sarkas, turiems minutėms, prašom. Gracias, señora presidenta. Buenas noches, colegas. Buenas noches a los miembros de la comisión que nos acompañan. Ačiū pirmininkė. Labas vakaras, kolegos. Labas vakaras komisijos atstovams. Visi žinome, kad dėl globalizacijos finansinės krizės ir ateities iššūkių